E, na początek chciałem Państwa poinformować. Visų pirma, noriu visus informuoti apie sudėtingą padėtį Lenkijoje dėl didžiulių potvinių. Didelės šalies teritorijos yra po vandeniu ir nuo to tikrai daug kas nukentėjo, netgi buvo prarasta gyvybių, todėl norėčiau išreikšti mūsų paramą ir solidarumą su visais Lenkijos žmonėmis. Noriu išreikšti mūsų užuojautą tiem, kas nukentėjo. Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego šest... Kitoje parlamento sesijoje, birželio 16 dieną, mes rengsime diskusijas šiuo klausimu tikrai tikiu, kad ES sureaguos e, soli ir soli solidarizuosis su Lenkija. Nepamirškime, kad turime ir Europos solidarumo fondą, kurį galima būtų panaudoti tokiam aplinkybėm. Ponios ir ponai, šį ryt buvo surinktas pirmininkų sueigos posėdis ir e, posėdis buvo baigtas tik prieš 10 minučių. Mes detaliai aptarėme klausimą dėl balsavimo organizavimo, dėl rezoliucijų susijusių su ES 2020 strategija. Visi žinote, kad strategijos tikslas - kurti naujas darbo vietas bei užtikrinti gerovę mūsų piliečiams, taip pat užtikrinti stabilumą ES ateinanč, ateinančius dešimt metų. Ši strategija bus ypatingai svarbi ES ateičiai Taip pat, aišku, ji bus svarbi ir už ES ribų. Mes e, būsime stiprus išorės akivaizdoje, būsime stiprus iš vidaus. Pirmininkų sueigoje mes daug diskutavome dėl šios strategijos, dėl šių rezoliucijų. Buvo ir tų, kurie pasisakė už tai, kad turėtumėm pateikti savo rezoliucijas ir dėl jų balsuoti šiandien. Juk norime, kad rezoliucijos būtų patvirtintos kiek galima greičiau, tam, kad galėtumėm dalyvauti diskusijose kartu su kitomis institucijomis ir aptarti šią svarbę strategiją. Tačiau kita vertus buvo išsakyta nemažai argumentų dėl to, kad mums reikia strategijos, kuriai pritartų didelė dauguma. Taigi, tam, kad įtakotumėm padėti ES, turime surinkti stiprią, tvirtą daugumą. Dabar kyla daug abejonių dėl to, ar šiandien tikrai pavyks surinkti tą daugumą. Kaip sakiau, norime kiek galima greičiau patvirtinti rezoliucijas, tačiau mums reikia gerų rezoliucijų, kuriam pritarė dauguma. Tad atsižvelgiant į diskusijas su politinių frakcijų vadovais, aš nusprendžiau teikti pasiūlymą parlamentui atidėti balsavimą dėl e, rezoliucijų dėl strategijos Europa 2020. Tai bus daroma pagal 140 mūsų darbo tvarkos taisyklių punktą. Vėlgi pakartosiu, taip rezoliucijų reikia kiek galima greičiau, tačiau mums reikia gerų rezoliucijų, kuriam pritartų dauguma. Būtent šiais argumentais mes vadovaujamės, jie yra svarbiausi. Taigi, teiksiu, teikiu šį pasiūlymą balsavimui. Visų pirma, turime apsispręsti dėl galimybės atidėti rezoliucijas dėl Europą 2020. Taigi, visų pirma balsuosime už atidėjimą, o paskui dar balsuosime prieš atidėjimą. Ar būtų norinčių pasisakyti už rezoliucijos atidėjimą, ponas Daulų? Ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų paaiškinimą. Norėčiau paminėti, kad mūsų draugai iš Vengrijos yra panašioje padėtyje kaip ir, kolego, kaip ir žmonės Lenkijoje, todėl mes turėtume išreikšti savo paramą ir žmonėms Vengrijoje. Sutinku su to, ką Jūs pasakėte šioje krizinėje situacijoje turėtų susitelkti demokratinės jėgos Ir būtent e, šia, šios dvasios vedamas aš pirmininkų suigoje pasakiau, kad e, suprantu, kad yra nuomonių skirtumai ir e, būtent dėl to mums reikėtų nukelti balsavimą į birželio mėnesį. Tačiau pirmininkų suigoje mes tenai nepasikėmė daugumos. Ir tai yra demokratinis principas. Vakar Per pietus, diskutuodami frakcijoje, mes matėme, kad e, laiko neužteks sukaupti visai tai stipriai daugumai. Ir aš e, nenoriu e, nekreipti dėmesio į tuos e, dirbusius žmonės, kurie rengia rezoliucijas. Tačiau vis dėlto dauguma mūsų sakė, jog būtų geriau parlamento visam įvaizdžiui nepakenktų nukelti šių balsavimą dėl rezoliucijų į birželio mėnesį. Mes dėl to išsamei diskutavome. Ir būtent tokios E, tokios nuomonės priejome. Ir didžiosios frakcijos prašytų nukelti balsavimą į birželio mėnesį. Tik Martinas Šulcas pasakė, kad e, galbūt galima būtų dar pasvarstyti, ar nereikėtų padiskutuoti dėl to, kad galbūt balsuotume šį kartą. Tačiau mes diskutavome ir didžioji mūsų frakcijos dalis pasakė, kad geriau būtų nukelti balsavimą į birželio mėnesį. Jo labiau, kad iš tiesų reikia sutelkti visas jėgas ir parodyti mūsų stiprybę mūsų piliečių e, atžvilgių. Ir, ir e, taip pat mes nusprendėme, kad reikia nukelti balsavimą į birželio mėnesį ir aš prašyčiau jūsų pritarti tokiam mūsų prašymui, kad mes mūsų piliečiams galėtume parodyti ateityje, kad esame atsakingi už tai, ką darome. Chciał się wypowiedzieć pan. Dėkoju, ar būtų norinčių pasisakyti prieš šį pasiūlymą. Ponas Šulis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, kolega Dolis pradžioje paminėjo sudėtingą situaciją dėl potvinių Vengrijoje. Daugelįje šalių šiuo momentu yra sudėtinga situacija. Mūsų žmonės Slovakijoje taip pat nukentėjo nuo tos gamtos katastrofos. Nesvarbu, ar tai vykia Lenkijoje, ar Vengrijoje, ar Slovakijoje, mes turėtume parodyti savo solidarumą su žmonėmis, kurie patyrė tokią nelaimę. Pone pirmininkė. Josefas Dolis ir jūs pats E, nušvietėte situaciją pirmininkų suėgoje ir vakar dieną, ir šiandieną. Aš negaliu nieko pridurti prie procedūrinių dalykų, tačiau savo kolegos Konbendit ir kolegos e, Viski vardu norėčiau pasakyti, kad šiandien iš ryto pirmininkų suėgoje mes nepritarėme e, tam, kad būtų nukeltas balsavimas, kadangi mes manėme, kad šiandieną turėtume balsuoti, balsuoti ir galime balsuoti. Buvo išreikštas noras daugelio kolegų, didžiosios kolegų šiame parlamente daugumos noras. Taigi buvo išreikštas toks noras mm, priimti sprendimą dėl rezoliucijų. E, šis noras buvo išreikštas ir ankstesnėje plenarnėje sesijoje. Ir tai, kas vyko pastarosiomis dienomis, tai nėra procedūrinio pobūdžio e, procesas, tai yra su turiniu susijęs procesas. Yra aišku, kad e, e, tai, dėl ko buvo sutariama dar vasario mėnesį, dabar paaiškėjo esą neipatingai e, verta vienybės ir ne visi dabar sutinka dėl to, dėl ko buvo sutarę. Yra skirtingų metodų laikomasi. Vieni vienus laiko gerais, kiti kitus ir tai yra demokratiškai tikrai teisėta. Mes negalime sutarę, prieėję konsensusą vėl nuo jo nukrypti. Jūs pareiškite aiškę poziciją, mes pareiškėme aiškę poziciją, mes tengiamės jas suderinti, jeigu tai nepavyksta, tuomet dabar reikėtų pabandyti pasiekti daugumos e, e, vienai ar kitai pozicijai išreikšti. Jeigu dauguma pasisako už nukelimą balsavimo, tuomet dabar norėčiau pasakyti, kad mes, socialistų frakcija, ne, neužmerksime akių į naujus, naujus pokalbius, naujas dėrybas, tačiau mūsų kolegos e, žalieji ir mes esame parengę savo, pa, savo rezoliucijų projektus ir mes norėtume už juos balsuoti. Taigi siūlyčiau už juos balsuoti šiandieną. Dėkoju. Dėkoju. Kągi, perkime prie balsavimo kas yra už tai, kad būtų atidėta balsavimas dėl rezoliucijos 2020? Dėkoju. Kas yra prieš? Dėkoju. Kągi, balsuokime elektroniniu būdu. Balsuokime.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 Pone pirminkė, tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad potvinis Lenkija pasiekė iš Čekijos Respublikos ir pirmame šio potvinio etape ten buvo padaryti didelė žala. Taigi norėčiau priminti, kad ir Čekijos Respublika nukentėjusi nuo potvinio yra ES valstybė narė. Būtent Tai ir turėjau galvoje prieš keletą minučių, akimirkų, kai dėkoju ponui Doliui ir ponui Šulcui.